pagal 119 e, darbo tvarkos taisyklių straipsnį e, gavau e, prašymą balsuoti dėl pasitikėjimo komisiją. Viena dešimtoji parlamento narių pateikė tokį prašymą ir diskutuosime šį prašymą kitą sesiją. Dabar